maždaug po valandos, apie 11.30. Kitas darbo tvarkės punktas yra komisijos pareiškimas dėl geležinkelių saugos, įskaitant Europos signalizavimo sistemą. Tai yra labai aktuali tema, ypatingai atsižvelgiant į nesiniai vykusį vykusią traukinių avariją netoli Briuselio prieš keletą dienų. Tai buvo labai stambaus masto avarija nelaimingas atsitikimas ir apie tai mes visi pamastysime ir e, pasisakydami šio klausimo, aišku, išsakome užuoto žmonių žodžius nukentėjusiesiems ir jų artimiesiems. Dabar žodį suteiksiu komisijos atstovui, ponui Simui Kalasui. Jis praeitą savaitę lankėsi Korunijoje, kur kalbėjome apie jūrų saugumą. Ką tik, ponė komisarė, baigėme labai įdomias diskusijas, išsames diskusijas apie žuvininkystės politiką. Na, o dabar pereisime prie geležinkelių. Ir galbūt svarstysime tuos klausimus, kurie netgi yra aktualūs ir geležinkeliams, ir jūrų saugumui. Taigi, žodį suteiksiu komisarui, prašau. For... Pone pirmininkė, ačiū Jums labai už įžanginį žodį. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, traukinių avarija Buzingene pirmadienį e, buvo iš tiesų šokiruojanti tragedija. Aš suprantu, kad po tokio nelaimingo atsitikimo buvo keliami ir techninio ar politinio pobūdžio klausimai dėl geležinkelių saugumo. Na ir pirmiausia, norėčiau mintimis palaikyti nukentėjusiosius ir žuvusiųjų artimuosius, nes yra labai sunku pagosti žmonės e, e, tokiais atvejais ir kartais tyla sako netgi dar daugiau negu kad žodžiai. Buvo pradėtas techninis tyrimas pagal Europos, saugumo, Europos Sąjungos saugumo direktyvą ir tai yra Belgijos tyrimo institucijos e, atsakomybė atlikti tokius tyrimus. Tie tyrimai turi būti atliekami nepriklausomai nuo jokių teisminių tyrimų. Ir to techninio tyrimo tikslas yra ne ką nors kaltinti, surakti, surasti atsakomybę, bet nustatyti priežastis, bandant pagerinti geležinkelių saugumą ir užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ateityje. Belgijos tyrimų agentūra paprašė e, mūsų Europinės agentūros padėti rengiant e, šį tyrimą ir Belgijos ekspertų komanda jau po kelių valandų pradėjo šios darbus po nelaimingo atsitikimo. Ir, na, kol kas to nelaimingo atsitikimo priežastys dar nebuvo išaiškintos ir dabar dar būtų netikslinga daryti kokias tai išvadas. Ir aš, aišku, mielai bandysiu paaiškinti tam tikrus klausimus, kurie buvo iškelti po šio nelaimingo atsitikimo ir pabandysiu išsakyti savo nuomonę kaip dažnai nutinka, kai susiduria traukiniai, dažnai kalbama apie europinės taisyklės ir tie nelaimingi atsitikimai siejami su tomis taisyklėmis. Na ir labai aiškiai norėčiau pasakyti apie rinkos atvėrimą. Kai tik tai buvo atvert, atvertas geležinkelių krovinių e, sektorius konkurencijai, buvo bandyta atskirti infrastruktūrų valdymo ir geležinkelių įmonių uh, E, kategorijas. Ir buvo nustatytas labai aiškus pagrindas užtikrinant geležinkelių saugumui ir, ir savaikumui. Mes norime pasirūpinti, kad aukšto lygio geležinkelių saugumas būtų išsaugotas ir pripažįstame metodus ir procedūras, E, taik, kurias taiko kiekviena valstybė narė šioje srityje. Atliekamos ataskaitos reguliariai dėl e, Europos geležinkelių tinklo saugumo yra stebima situacija ir atskiriuose valstybėse narėse. Ta daro Europos geležinkelių agentūra. Na ir geležinkelių sektoriaus atvėrimas kon konkurencijai jokių būdų neturėjo neigiamos įtakos geležinkelių saugumui. Ir pradžioje norėčiau aiškiai pasakyti, kad bet koks pasiūlymas susijęs su geležinkelių sektoriaus saugumu, to sujungimas su rinkos atvėrimu, tiesiog yra bandoma diskusijas nukreipti nuo teisingos link, linkmės. Na ir europinės ir nacionalinės sistemos saveikumas reiškia, daugiau, kad negu, daugiau nei 20 nacionalinių sistemų, sistemų yra naudojama siekiant užtikrinti saugumą ir tos sistemos, kurios kuriamos nacionaliniu lygmeniu, uh, yra susijusios ir su geležinkelių vėžiomis ir kitomis sistemomis. Tiesiog yra siunčiama informacija į kompiuterį ir kompiuteris stabdo, jeigu atsiranda pavojinga situacija. Tam, kad ta sistema e, teisingai veiktų ir traukiniai, ir vėžės turi turėti atitinkamas suderintas sistemas ir saugumo lygis ir tam tikrų nacionalinių traukinių apsaugos sistemų sistemos yra skirtingos. Ir kai trūksta suderinimo, nacionalinės sistemos nėra suderintos, tuomet kyla labai svarbių problemų tarptautiniams traukiniams, nes lokomotyvai arba turi būti pakeisti pasienyje, arba turi jiems būti įrengta ta sistema, ta nacionalinė sistema, kuri atitiktų vėžių saugumo sistemą. Taigi svarbu kiekvienoje valstybėje yra kelios sistemos, kurios e, yra taikomos. Ir vienintelė sistema, kurią būtų galima naudoti ES lygmenių, yra kuriama ir dabar jau yra taikoma pagrindiniams tarptautinėms linijoms ir traukiniams Europoje. Ši sistema yra EERDMS, Europos geležinkelių vėžių stebėjimo sistema. Uh, Ir mes galime pasakyti, kad dauguma nacionalinių sistemų buvo sukurtos 90-mečio pradžioje, bet jų dis dislokavimas ir naudojimas buvo gan brangus ir sudėtingas. Kai kuriuose valstybėse tik dalis nacionalinių tinklų, lokomotyvų turi tas sistemas ir tas dalinis aprūpinimas dar truks, 20, truks dar 20 metų. Taigi reikalingi, nuo 2000 metų yra ES specifikacijos taikomos Nuo 2005 metų kelios Europinė sistema aprūpintos sistemos buvo paleistos, linijos buvo paleistos ir yra projektų įdėkti tas sistemas visose valstybėse narėse. Belgijoje, pavyzdžiui, linija tarp Acheno ir Liežo turi e RTMS sistemą ir taip pat ta sistema taikoma ir kitose linijose. Na ir pagrindinis tikslas buvo skatinti saveikumą. Tai reiškia, kai lokomotyvai gali laisvai perkirsti sienas ir tai turėjo būti sistema, kuri sukurtų privalumą ir užtikrintų didesnį saugumą. Sistema jau šiandien sklandžiai veikia, tačiau dėl to, kad reikėjo tiek daug laiko tą sistemą įdėkti ant traukinių, traukiniuose ir linijose, tarptautinėse linijose, tai sukūrė tam tikrų problemų ir Taivanio pavyzdys būtų čia labai aktuolus, nors jie ir pasirinko e RTMS sistemą, tačiau ji nepasiteisino dėl to, kad trūko saveikumo. Na ir tikrai e RTMS sistema šiandien yra pati geriausia turima sistema rinkoje. Buvo užduota keletas klausimų dėl to, kaip būtų galima palyginti įvairių valstybių narių situacijas. Ir nėra lengva tą daryti ir ne, matyt nėra net naudinga bandyti su, sudaryti valstybių narių e, kažkokią tai sąrašą ar lentelę. E, nes viskas priklauso ir nuo duomenų kokybės, kurie yra pateikiami ir vienas, du nelaimingi atsitikimai gali turėti labai didelės įtakos, dėl to valstybių tas reitingavimas nebūtų naudingas. Duomenys rodo, kad Belgijos veiklos rezultatai buvo iš tiesų nelabai palankūs ir jie atsilieka nuo europinio vidurkio, kalbant apie apsaugos sistemas nesvarbu, ar kalba eitų apie nacionalinę saugumo sistemą ar apie europinę saugumo sistemą. Ačiū. Dėkoju, ponė komisarė. Dabar suteiksiu žodį kalbėtojams frakcijų vardu. Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbės ponas Matijo Groš. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, norėčiau Jums padėkoti už Jūsų paaiškinimus kalbant apie avariją Buizingene, e, reikia, aišku, gerbti žuvusiosius ir, aišku, gerbti tyrimą, kuris yra vykdomas, todėl mes dabar negalime e, daryti kažkokių tiesioginių išvadų e, dar neįvykus tyrimui ir negalima, aišku, kažkam primetinėti kaltės nors man keista, kad komisija atrodo pasakė, kad um, tai yra techninio pobūdžio priežastis. Taip pat yra labai svarbu, kad mes Europos lygmenyje, um, mes parlamentas visuomet um, gailėjomės dėl to, kad nėra vieningos saugumo sistemos ES ir kad e, nėra sąveikos tarp atskirų geležinkelių e, sistemų Europoje dažnai po avarijų politikai teikia įvairius pasiūlymus, tačiau galiu pasakyti, kad šiuo atveju buvo ir atitinkami teisės aktai ir technika tinkama, tik galbūt e, ta technika nebuvo tinkamai naudojama, nes jau nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio ta technika, atitinkama technika yra, egzistuoja ir buvo įmanoma Belgijoje įsteigti įdėkti e, aukštos kokybės sistemą. Taigi tiesiog trūko noro tą padaryti. E, taip pat mes turime kalbėti apie e, geležinkelių srityje dirbančių žmonių rengimą ir lavinimą. Taigi mes turime ypatingą dėmesį skirti tai, kad ir ateityje ten dirbtų kvalifikuotas personalas. Taip pat e, reikia kalbėti apie e, privalomus restruktūrizacijos planus geležinkelių bendruom, bendrovių kad juose atsispindėtų e, aiškus tikslai. Na ir paskutinis dalykas, aš manau, kad keleiviai taip pat turi būti teisę e, būti informuoti apie tai, ar tas maršrutas, kurie jie važiuos, ar ten vėžės yra, e, atitinka atitinkamus naujausius saugumo standartus. Dėl manau, kad mes turime e, taip pat žiūrėti, kaip būtų galima geriau informuoti keleivius. Dėkoju. Gerbiamas kolega, toliau socialistų frakcijos vardu kalbės Elkadraui. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau socialistų ir demokratų frakcijos vardu išreikšti savo užuojautą aukoms ir jų artimiesiems Aišku, mes turime palaukti tyrimo rezultatų, kad galėtume padaryti atitinkamas išvadas dėl Buzingenė įvykusios avarijos, tačiau manau, kad geležinkelių saugumas turėtų būti e, svarbus dalykas visose diskusijose Europoje ir mes turime kiek įmanoma geriau įvertinti saugo, saugumo sistemas Pone komisarė, jūs minėjote, kad įvairūs asmenys Belgijoje yra atsakingi už šią e, avariją ir tarsi yra noras nustumti tą atsakomybę ant Europos pečių, e, tačiau juk mes žinome, kad buvo pavėluotai gyvendinamos atitinkamos taisyklės ir e, tai įtakojo tai, kad 2010 metais Belgijoje dar nėra pritaikytos tos sistemos, kurios turėjo būti pritaikytos, kad neveikia signalizavimo sistema. Tai yra, aišku, techniškai sudėtingas dalykas e, Dabar, aišku, valstybė, yra 27 valstybės narės ir mums reikia atsižvelgti į 27 skirtingas sistemas, tai aišku, taip pat turi tam tikrą e, poveikį biudžetui. Ir aišku, visos valstybės narės turi atitinkamas savo saugumo sistemas. Tačiau dabar mes turime kelti klausimą, ką mes galėtume padaryti, kad geležinkelis taptų saugesnis. Yra rengiami saugumo sistemų planai. Tam bus skirta 240 milijonų eurų, tačiau yra labai svarbu žiūrėti, kad egzistuojančios egzistuojantis teisės aktai būtų įgyvendinami. Pavyzdžiui, direktyva 49-2004 metų, kalbant apie geležinkelį, reikia taip pat pasakyti, kad turi būti kažkokia nepriklausoma institucija, kuri teiktų informaciją. Taip pat svarbu pabrėžti, kad reikia skatinti geležinkelių uh, saugumą. Ir tikrai man labai gaila, kad kol kas e, ta sistema nesuveikia Belgijoje. Man atrodo, kad reikia atlikti atitinkamą auditą, kad galėtume pažiūrėti, ar valstybės narės e, apskritai gali užtikrinti geležinkelio saugumą. Ačiū panai Alkatraujai, dabar dviem minutėm liberalų frakcijos vardu, ponas Terks. Ačiū, pirmininkė, savo frakcijos vardu. Taip pat norėčiau išreikšti giliausią užuojautą nukentėjusių šeimoms. Tikiuosi, kad bus padaryta pažango šioje srityje ir ES turi būti šis geležinkelių saugumo um, aspektas tinkamai išanalizuotas, nes mane šokiruoja, kad iki šiol pakankamai dėmesio nebuvo tam skirta. Ponas Elhadraujai tik paminėjo pranešimą dėl saugumo šioje srityje ir aš manau, mes turime reikalauti labai aukštų saugumo standartų visose valstybėse narėse ES buvo daug darbo įdėta į šį bendrą darbą, tačiau daugelį valstybių ir mano taip pat yra vis dar nepakankamas saugumo lygis užtikrintas, nepakankamai organizuojami šie darbai. Taigi mes turime labai atidžiai tai pažvelgti ir labai sugriežtinti taisyklės, tai taip kaip sakė ponas Groš. Nes kol kas saugumas yra nepati, ne, nepakankamas Kažkada mes patvirtiname punktą, kurio galvojame niekada neprireiks, tačiau šiandien turime apie tai kalbėti dėje. Tai yra, turime kalbėti apie kompensacijos, kurios turi būti išmokamos avarijų atveju žuvusiesiems. Aš tikiuosi, kad šiuo atveju bus įmanoma užtikrinti, kad tos kompensacijos būtų sumokėtos. Reikia galvoti apie uh, saugumo lygį, kad jisai nebūtų sumažintas. Pažiūrėkime į Europos geležinkelių agentūros ataskaitą už 2003 metus. Tikrai išreikšti būkštavimai yra visiškai nepagristi. Mes turime galvoti ir apie žmonės, žmonės, kurie dirba geležinkelė, kurie um, vairuoja lokomotyvus ir taip toliau. Uh, Turime pažvelgti jų situaciją, galvoti apie jų apmokymą, bendrą darbo kultūrą. Turime užtikrinti, kad ta darbo kultūra e, visų pirma prioritetą skirtų saugumui. Reikia suprasti, kad geležinkelis vis tik tai yra saugiausia transporto priemonė. Ačiū. Dabar žaliųjų vardu dviem minutėm. Pane Izabel Duran. Ačiū pirmininkė komisarė. Mano manimu, taip pat tai tragiška katastrofa. Praeitą savaitę yra bais, baisiausia katastrofa nuo 2001 metų įvykusi Belgijoje. Iš tikrųjų ir Klodija Kandiego yra mūsų atmintyje, bet mūsų užuota keliauja ir visoms kitoms nukentėjusių šeimoms. Aš e, irgi, kaip ir kiti, nedarysiu jokių išvadų, kadangi tyrimas vis dar vyksta, negalime užbėgti už akių rezultatams, tačiau e, belgai, visi belgai apgailę stauja, kad geležinkelio sistemoje tiek daug laiko užtrunka tas automatinio, įdėg... E, automatinio stabdymo sistemos įdėgymas. Daug kas kalba apie biudžetą, kalba apie tai, kad per nelik ilgai užtrunka europinio tarpusavio saveikumo principų dėgymas. Tačiau, kai vyksta tokia tokia tragedija. Iš tikrųjų, reikia pasakyti, kad tai, tai yra baisu, tai yra nepriimtina, tai ką mes matome Europoje. Ar ar TMF turi daugiau investuoti į a, saugumą ir saveikumą. Kalbama apie įvairius a, standartus, tačiau Aišku, kad ar tai mes sistema evoliucionuoja ir toliau evoliucionuos atitinkamai pagal technologijų raidą ir ar po penkių ar dešimties metų turbūt ir toliau mes matysime tą raidą. Tokie, tokios katastrofos, tokios avarijos mums primena, kad reikia galvoti apie saugumą ir todėl aš norėčiau išsakyti keletą pasiūlymų. Visų pirma, kalbame apie transeuropinius e, transporto tinklus ir bendrus kriterijus ir aš manau, kad RTMS sistemos įdėgymas visoje Europoje turi tapti prioritetu, kalbant apie transeuropinius transporto tinklus, reikia e, nustatyti datas, reikia numatyti priemonės, reikia e, nubriežti aiškes taisyklės ir privalomas taisyklės, iki kada turi valstybės įdėkti šias sistemas. Reikia nepamiršti ir naujų operatorių, kurie naudoja traukinius, kur eksploatuoja traukinius įvairiose sistemose ir prisitaiko prie dabartinės sistemos. Reikalinga, kad jie dėktų reikiam, lokomotyvas reikiamas sistemas, gaviklius ir e, sistemas, kurios e, galėtų veikti su jų naudojamais traukiniais. Ir e, Taip pat reikia užtikrinti, kad e, visa įranga būtų suvienodinta ir galėtų būti pritaikoma. Prašau, sako pirmininkas, laikas jums baigėsi kalbėti ir dabar žodį suteiksiu ponui Epping. Ačiū. Tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti avarijos priežastis Buizingene, dar nėra užbaigtas ir priežastis dar nėra aiškios. Bet aš norėčiau štai ką pasakyti. Jeigu atsitinka avar, atsitiktų avarija Junktinėje karalystėje, pirmiausia, žmonės kaltina tai, kad geležinkelių sistema buvo privatizuota ir būtent dėl to štai nutinka tokios avarijos. O Belgijai Trisdešimt du centai kilometrui kainuoja keliauti geležinkeliais, Niderlanduose 15, Junktinėje karalystėje 4. Na, investuojama yra daug, bet kur yra tie pinigai? Ir jeigu pažvelgtumėme į Belgijos geležinkelius, pamatytumėme, kad viskas pasenę ir apšiurę, taigi yra tiesiog nekreipiame pakankamai dėmesio, galbūt visi tie pinigai tiesiog papildo personalo kišenės. Geležinkelius tvarko socialistai ir dėja tą daro labai prastai. Jeigu kalba eina apie tai, kad trūksta pinigų, aš nemanau, kad tai yra pasiteisinimas, e, e, kai kalba eina apie Belgijos geležinkelių sistemą. Ačiū pusantros minutės e, Žakiai Anau, kuri kalbės Goja vardu. Ačiū pirmininkė. Praeitą lapkritį. Uh, Čia buvo paskelbta, kad Europos geležinkelių sistema yra labai saugi ir padaryta labai daug pažangos dėl rinkos liberalizavimo. Panas Simpsonas apie tai kalbėjo labai aiškiai, tačiau prireikė tokių aukų, tokios katastrofos, kad pažvelgtumėm iš naujo šį klausimą. Tai yra uh, psich, uh, Būzingino katastrofa, tai yra baisi moralinė uh, uh, katastrofa, kuri priverčia mus galvoti apie uh, E, saugumą geležinkelį. Aišku, visos avarijos yra nenumatomos, neprognozuojamos, tačiau reikia galvoti apie visą Europos geležinkelio sistemą, kurią būtina koreguoti, modernizuoti. E, reikia griežtai to reikalauti ir tos priemonės e, turi būti privalomai įdėktos ir komisija turi reikalauti, kad tai būtų padaryta, jeigu norima atverti šią e, rinką konkurencijai. Reikia galvoti ne, apie, ne tik apie rentabilumą, pelningumą, nes labai dažnai tuomet yra paukojami kiti aspektai reikia spręsti problemas ir panaudoti geriausias dabar prieinamas technologijas mums reikalingas geras geležinkelis Europoje. Jeigu kiekvienais metais mažiau bus darbo, mažiau apmokymų, mažiau e, technologijų dėgiama, mažiau modernizacijos, tai aišku, kad ir toliau bus tokios katastrofos ir Europa turi užversti konkurencijos puslapį ir atversti bendradarbiavimo puslapį. Mes negalime, aišku, ignoruoti atsakomybės šiuo atveju ir tačiau reikia. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Jūs jau viršijate savo laiką, dabar žodis teikiamas ponui Glais iš neprisijungusių narių. Dėkoju visų pirma. Norėčiau pasakyti, kad mokesčių spaudimas Belgijoje yra pats didžiausias visame pasaulyje, mokesčių našta yra pati didžiausia, tačiau problema yra ta, kad mokesčių mokėtojai, kurie moka tos mokesčius už tos pinigus, nieko negauna ir tai parodo būtent geležinkelis. Tai yra puikus pavyzdys. Iš tiesų, gel... traukiniai Belgijoje labai vėluoja, ypač piko valandomis. Matome, kad geležinkelio vadyba yra labai politizuota ir Belgijai yra tipiška tai, kad jeigu kažkas atsitinka ne taip, kažkas įvyksta, nėra ne vieno atsakingo už tai žmogaus. Prieš kelis metus buvo įvykusi panaši avarija kaip praėjusią savaitę Buizingene ir tada buvo tikimasi, kad bus sukurta geresnė saugumo sistema, tačiau niekas neįvyko. Buvo laukiama bendro europinio sprendimo. E, man atrodo, kad reikia daugiau investuoti į geležinkelio saugumą ir e, turime geriau suderinti dabar egzistuojančias skirtingas sistemas. Jeigu mes e, negalime paskatinti aktyvaus, aktyvios geležinkelių sistemų sąveikos, tai tuomet mes turime siekti naujo, naujos e, geležinkelių sistemos įdėgymą, kad pavyzdžiui e, nereikėtų taip, kad traukiniui važiuojančiam iš Amsterdamo į Paryžių reiktų pakeisti septynes sistemas. Dėkoju. Dabar frakcijų vardu kalbėjusių sąrašas baigtas. Dabar kalbėtojai, kurie kalbės savo vardu. Ir pirmasis iš jų yra ponas Kun Prašau, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Dviejų traukinių susidūrimas netoli Briuselio. Ši baisi katastrofa mus visus labai sukrėtė ir mes savo mintimis esame su žuvusiųjų artimaisiais ir draugais. Po tokių katastrofų labai dažnai yra ieškoma kaltų. ES, ES komisija, saugumo standartai kurie buvo nustatyti 2004 metų direktyvoje 49 e, negali atsakyti už šią katastrofą. Iš vienos pusės, aišku, visuomet kyla klausimas, ar mes ir toliau turėtume griežtinti saugumo nuostatas tyrimas dėl šios katastrofos dar nėra baigtas ir todėl mes negalime įvertinti rezultatų. Tačiau svarbiausias klausimas, ar buvo galima išvengti šios katastrofos. Žmogiška klaida, e, jos neįmanoma išvengti, kaip ir technikos kažkokios klaidos. Tačiau kalbant apie geležinkelių ir traukinių saugumą, e, reikia vaidinti reikia stengtis išvengti tokių dalykų ir už tai atsakomybę turėtų priimti ir e, privatus sektorius ir valstybinis. Nacionalinės geležinkelių agentūros turėtų žiūrėti, ar laikomasi atitinkamų saugumo nuostatų. Aš čia dabar nenorėčiau jums, jūsų mokyti, pateikdamas Vokietijos pavyzdį, tačiau norėčiau pasakyti, kad Vokietija e, bent jau bandė pilnai įgyvendinti minėtą direktyvą ir jeigu įvyksta žmogiška klaida, turi suveikti techninė sistema. Aš žinau, kad yra e, tokia sistema, kai, prava, kai yra pravažiuojamas raudonas šviesoforo signalas, suveikia automatinio stabdymo sistema. Tokia sistema turėtų veikti visoje Europos Sąjungoje. E, taigi mes turime kiek įmanoma greičiau įgyvendinti visoje Europos Sąjungoje geležinkelių saugumo sistemą, kad galėtume išvengti panašių klaidų. Taigi manau, kad mes turime įvertinti dabar egzistuojančias sistemas ir padaryti atitinkamas išvadas dėl egzistuojančių. Dėkoju dabar ponas Tarabela pusantrą minutį. E, traukinio avarija prie Briuselio atnešė daug mirčių, labai daug žmonių sužeista. Kol kas vyksta tyrimas turime įvertinti geležinkelių saugą Europoje, valstybėje narėje konkrečioje, pasižiūrėti, kaip įgyvendamos saugos taisyklės, kaip veikia e, saveikumas, veiksmingumo reikalavimai, kaip taikomi. Taip pat mums reikia ištirti, kokios yra geležinkelininkų darbo sąlygos, nes jie e, gali geriausiai užtikrinti saugumą mums keliaujant traukiniais. Reikia globalaus požiūrio Žinome, kad geležinkelių pramonė yra liberalizuotas, sektorius liberalizuotas. Matote, kas jau dabar vyksta, matote, koks yra praktinis liberalizacijos e, poveikis viešosios paslaugos e, yra liberalizuotos. Žinome, kas slepiasi po tuo ir kas iš to gavo naudos. Todėl komisija turėtų plačiau galvoti apie viešųjų paslaugų vaidmenį Mes jau kurį laiką e, laukiame pozityvaus požiūrį iš Europos Sąjungos, norime pagrindų direktyvos, kurioje būtų numatytas, e, numatytos stabilios sistemos, numatyti vieši e, finansai, taip pat užtikrintas universalumas ir vienoda prieiga visiems. Ačiū. Dabar ponas Higginsas, pusantrai minutiai. Pirmininkė, baisi geležinkelio avarija. Pirmininkas Prašo palaukti kalbėtoje. E, norima paklausti klausimą anksčiau kalbėjusio žmogaus. Pone Tarabela, ar sutinkate atsakyti į klausimą, kolegos? Pone Tarabela, ar sutinkate? Prašom. Dėkuoju. Norėčiau paklausti pono Tarabelos. Aš jį gerbiu kaip asmenį, bet jis negali užsimerkti, užsimerkti prieš tam tikrus faktus. Pavyzdžiui, prieš tai, kad Belgijos geležinkeliai yra labiausiai subsidijuojami negu bet kokios kitos šalies e, geležinkeliai. Taigi vargu ar reikia dabar ieškoti kažkokių pasiteisinimų. Jis kalbėjo socialistų e, vardu Belgijos, socialistų partijos e, vardu, prancūzakalbės partijos vardu. Ir aš nežinau, ar jūs dar galvojate, kad galite kažką geriau gauti, kažkokios geresnės politikos geležinkeliams e, vargu, ar tai pasiteisins, jūs nusivilsite. Pone Tarabela, galiu labai trumpai atsakyti ponui Pingui. Mes e, matėme, kad įvyko avarija, mirė daug žmonių, turime ištirti priežastis, tegul vyksta tyrimas, bet nepamirškime ir žmogiškojo veiksnio liberalizavimą jūs gynėte, aš to labai neginu. Pirmiausia, pasakau prieš liberalizavimą viešos viešosiuose paslaugose. Mes žinome, kad darbuotojai dirba labai sunkiai įvykus pokyčiams, e, labai ilgos jų darbo dienos, jie neturi pakankamai laiko pailsėti. Ir jeigu jūs e, vairuojate traukinį, tai atsakingi esate už e, keleivių saugą ir tai yra labai svarbu. Dabar ponas Higginsas, pusantros minutės. Pirmininkė, baisus, baisioji avarija netoli Halės yra iš tikrųjų didžiulė tragedija žuvusių šeimoms, draugams. Mes turime dabar pasimokyti šios tragedijos, e, kad išvengtume ateityje panašių įvykių. Labai svarbu čia išklausyti geležinkelių pramonės sektoriaus darbuotojų balsą. Iš tikrųjų labai apmaudu klausytis Britanijos konservatoriaus e, šio parlamento e, nario, kuris šmeižė Belgijos geležinkelių darbuotojus savo kalbose. Kalbama apie neoliberalizaciją ir matome, kas, ką tai padarė ir ką padarė e, geležinkelių sektoriaus privatizavimas. E, Belgijos geležinkelių darbuotojai yra labai sunerimę, susierzinę. E, Matėte, kad vyko streikai iškart po tragedijos geležinkelių sektoriuje. Bet per pastaruosius devynis e, mėnesius tai jau kelintas atsitikimas. Prieš kurį laiką buvo pasakyta, kad bus įgyvendintos Belgijoje atitinkamos taisyklės, tačiau dabar Belgijos geležinkelių darbuotojai turi dirbti ilgiau, e, turi mažiau petroko, tai reiškia, kad jie neužtikrina pakankamai saugumo. Ir tai yra susiję su betodariška komisijos politika, kuria siekiama tolesnio liberalizavimo ir privatizavimo. Tai reiškia didžiulius e, pelnus e, transporto bendrovėms, bet iš tikrųjų geriausias kelias būtų išlaikyti geležinkelių infrastruktūrą valstybės e, kontrolėje. Tai užtikrintų deramą saugumą. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pareikšti užuojautą aukų nukentėjusių šeimoms, tačiau nelabai galėsime jų paguosti visą laiką pabrėždami, kad geležinkelis yra vienas iš saugiausių transporto rūšių ir avarijų skaičius geležinkelio e, transporte yra žymiai mažesnis nei sausumos kelių transporte. Taigi, kas sąlygoja tokią katastrofą? Aš manau, kad ekspertai sugebės priežastis įsiaiškinti. Mums svarbu išsiaiškinti, kas neteisingai vyko likščioliname e, procese e, kuomet buvo e, reglamentuojama Europos geležinkelio rinka ir kaip galima išvengti ateityje tokių nelaimių. Aš pats e, ilgai dirbau geležinkelio srityje ir norėčiau atkreipti keletą, e, keletą probleminių aspektų jūsų dėmesį. Manau, kad prieš liberalizuojant geležinkelį reikėjo ES anksčiau, tai yra 10-metį atlikti techninį e, harmonizavimą ir e, būtent tas techninis harmonizavimas, kurį minėjo komisaras Kalas, būtų sugebėjęs padidinti konkurencingumą. Europinė geležinkelių sistema gali veikti e, be klaidų, tik tai turėdama vieningą valdymo sistemą. Todėl mums visiems su šią nelaimę tenka bendra atsakomybė tiek valstybėms narėms, tiek uh, geležinkelių įmonėms, tiek komisijai, kuri priėmė direktyvas ir reglamentus, neatlikdama tarpinio įvertinimo. Toks vertinimas tik prieš kurį laiką buvo atliktas. Geležinkelių įmonės pasilinko neteisingą strategiją per ilgai laukdamas Europinės geležinkelių sistemos, jos visą laiką mažino sąnaudas, nevykdė investicijų, taupė personalo sąskaitą. Dar tris aspektus noriu pabrėžti. Reikia padidinti finansavimą, reikia vykdyti geležinkelio modernizavimą. Taip pat. Pone Tikau, vieną minutę pasisakys dabar. Ačiū, ponė pirmininkė geležinkelio transportas dažniau e, yra saugesnis, mažiau taršus e, ir e, nei kitos transporto rūšis. 2007 metais 2600 žmonių tapo aukomis geležinkelio nelaimių metu. Taip pat įvyko įvairių prekinių traukinių įvairios avarijos. Belgijoje 200 žmonių žuvo ir 120 buvo sužeista. Ir, ir aš manau, kad kaltė už tai tenka tiek geležinkelio e, bendrovėms, tiek ir visiems kitiems šios e, srities veikėjams. Mums reikia skirti atitinkamų e, finansinių lėšų tam, kad reformuotume šią sistemą, tačiau reikia užtikrinti ir E, geležinkelio sistemoje esančių darbo vietų saugumą. Taigi komisija dabar e, turėtų užtikrinti e, tam, kad užtikrinti šios sistemos reformas, užtikrinti investicijas į geležinkelio saugumą bei kurti naujas geležinkelio infrastruktūras bei e, užtikrinti, kad pradėtų veikti atitinkamos sistemos kaip RTMS, pavyzdžiui, ponas Kančian dvi minutės kalbės. Ačiū pirmininkė. Paskutinės geležinkelio avarijos Belgijoje ir prieš kurį laiką Italijoje iškelia klausimą dėl saugumo sistemos spragų. Jeigu mes manome, kad ES jau 2000 metais buvo parengusi atitinkamą RTMS geležinkelio e, transporto saugos sistemą. Tačiau e, šią sistemą įgyvendino iš tikrųjų tik tai kelios valstybės narės. Šiuo metu Europos geležinkelių transporto srityje e, veikia 20 skirtingų saugos sistemų, tai kelia daug problemų tarptautiniam traukinių eismui. Taigi mums e, reikalinga atlikti e, geležinkelio sistemos techninę analizę ir e, užtikrinti tinkamą valdymą. Siekianti įgyvendinti RTMS saugumo sistemą reikia imtis koordinuotų veiksmų, reikia numatyti atitinkamas prievolės šiai sistemai įgyveninti, reikia numatyti e, subsidijas infrastruktūros e, projektams ir nefinansuoti atitinkamų projektų, kuriems, kuriuose nepakankamai dėmesio skiriama saugos klausimams. Nacionalinės saugos agentūros taip pat turi geriau vertinti geležinkelių e, sektoriaus saugos sistemas ir prieš išduodant veiklos leidimus ir licenzijas turi daugiau būti dėmesio skiriama saugos klausimams. Aš pasisakau už vieningą laisvą rinką, tačiau mano nuomonė saugumą ištikinti reikalinga vieninga Europinė saugos, gelžinkelių saugos agentūra. Pone Siručianė, ačiū pirmininkė. Kalbant apie paskutinę traukinio e, avariją netoli Briuselio. Kaip priminti, kad 2004 metų tinkamoje direktyvoje yra kalbama apie geležinkelio saugumą ir apie tai, kad e, atsakomybė yra bendra tiek visuomenės, tiek e, ir geležinkelio bendrovių. Belgijoje vykusios nelaimės atveju veikiausiai buvo kaltas žmogiškasis faktorius, tačiau priežastis reiks dar išsiaiškinti. E, tačiau e, egzistuoja atitinkamos e, saugos sistemos geležinkelio sektorioje ir noriu paklausti, ar komisija žino, kiek traukinių dar šios sistemos neturi ir ar yra ketinama šią sistemą įdėkti visoje Europoje. Ponas Nitras dvi minutės kalbės. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pareikšti užuojautą aukų šeimoms. Norėjau paminėti man labai svarbų dalyką, kuris čia nebuvo paminėtas Aš e, turiu tam tikrą savo asmeninį požiūrį į e, geležinkelio rinką, mano nuomonė, e, liberalizuota rinka veikia geriau nei valstybės dominuojama, tačiau šios diskusijos kontekste norėjau pabrėžti, kad yra svarbu ne tai, ar bendrovė yra valstybinė ar privarti. Yra svarbu, ar e, būtent rinka yra laisva, ar yra suvaržyta ir reglamentuota. Todėl labai dažnai valstybės narės yra linkusios į monopolijas, į valstybinių įmonių monopolijas. Ir labai dažnai susidurime su atvejais, kuomet sistemos, apie kurias kalbame, saugos sistemos, kur yra tiek daug ir netgi atskirose valstybėse veikia daug skirtingų saugos sistemų, E, jos sukuria tam, tikrus, tam tikras administracinės kliūtis tam, kad apsaugotų tam tikras valstybinės monopolijas, kurios veikia skirų valstybių rinkose ir būtent todėl neišduodami leidimai e, traukinių sąstatams, lokomotyvams, kitokiams tam, kad į vienos šalies e, rinką neateitų konkurentai iš kitų šalių. Būtent dėl to egzistuoja tiek daug skirtingų saugos sistemų. Jeigu atkreiptumėte dėmesį į tai, kaip yra skirstomi struktūriniai fondai, jų lėšos naujose valstybėse narėse infrastruktūros projektams, tuomet pamatytumėte, kad infrastruktūros projektams pinigų beveik nes, neskiriama, nes ta pati administracija e, vykdo visą procesą ir ji paprasčiausiai nėra suinteresuota, kad kas nors būtų keičiama. Taigi susidurime su tokiu modeliu, kuomet daug valstybių narių yra suinteresuotos, kad geležinkelių sistema juose nesikeistų, nes e, jeigu kas nors pasikeistų, jos susidurtų su konkurencija iš išorės. E, ir būtent dėl to kenčia saugumas ir konkurencingumas. Ačiū. E, dank u wel, voorzitter. Dėkuoju, panas Belit. Komisarai, dramatiški įvykiai Belgijoje verčia mus visus čia ir visoje Europoje susimastyti, būtina atlikti išsamų tyrimą. Avarijos metu žuvo e, nemažai žmonių, todėl turime tinkamai pasimokyti iš šios katastrofos ir sustiprinti mūsų saugumą tiek Belgijoje, tiek kitur automatinė snapdžių sistema dar nėra įdėkta Belgijoje. Tačiau tai nereiškia, kad e, mes visi galime kaltinti tik tai Belgiją ir nieko daugiau nedaryti. Ne, aš manau, kad mes turime pareikalauti, kad būtų atsakyti labai konkrečius klausimus. Jums, pavyzdžiui, yra žinoma, kad geležinkelių bendrovės, įskaitant ir privačias bendrovės, yra prive, turi įdėkti automatinės stabdžių sistemas iki 2013 metų. Tačiau mes žinome, kad bėgiai dar nebus tinkamai modernizuoti tam, kad šią sistemą galima būtų realiai įdėkti. 800 km Belgijoje kol kas E, yra parengta šiems darbams. O nepamirškime, kad bendras e, geležinkelių ilgis Belgijoje sudaro 3400 km. Taigi tai, kas yra padaryta iki šiol, tikrai yra nepakankama. Bet to turime pagalvoti, ar nereikėtų susimastyti ir apie geležinkelio bendrovių personalą ir reikėtų trumpinti jų darbo laiką, lygiai taip pat, kaip buvo, su, kaip buvo apribotas sunkia svorio transporto priemonių vairuotojų darbo laikas. O tam, kad visą tai galėtume padaryti, mums reikės susilaukti nemažai aiškios politinės valios iš mūsų politikų. Dėkuoju, toliau periname prie procedūros, prašau žodžio. Ponas Krameris. Pirmininkė komisarė, baisi nelaimė įvyko, susidūrė Belgijos e, valstybinės geležinkelių kompanijos valstybinėme geležinkelių tinkle du traukiniai. E, todėl ši nelaimė nieko bendro neturi su konkurencija arba su rinkų atsiverimu. E, jos priežastys yra nepakankamas saugumo užtikrinimas ir kaip jau buvo minėta, egzistuoja atitinkamos sistemos, kad jeigu traukinys važiuoja per raudoną šviesoforo signalą, automatiškai įsijungia stabdymo sistema. Taigi, kodėl e, ta sistema Belgijoje neveikia? Aš buvau pranešėjęs RTMS saugos sistemos klausimu, tačiau e, net ir prieimus atitinkamus teisės aktus europinių lygmenių valstybės narės per 20 metų, kaip yra Belgijos atveju, nesugeba atlikti atitinkamų investicijų ir neužtikrina geležinkelio saugumo. Belgija galėjo atsisakyti keletos kilometrų automagistralių ir daugiau pinigų investuoti į. Saugos sistemas geležinkelė. Pirmą kartą traukinys važiavo per raudoną šviesą ir iš karto įvyko tokia baisinė laimė. Nėra daugiau norinčių pasisakyti spontaniškai, tai klausiu dar kartą, ar būtų pageidaujančių kalbėti. Jeigu ne, tuomet suteiksime žodį komisarui Kalas. Much, um, uh, Labai ačiū, ponas pirmininkė. Diskusija, kurią iššaukė tragišką avariją Belgijoje bus bendresnių diskusijų dalis apie geležinkelių saugą ir transporto plėtoti Europoje. Komisija rengia baltąją knygą apie transporto ateitį ir ten labai rimtai bus žiūrima į visus saugos saugumo dalykus visose transporto srityse, įskaitant geležinkelius. Kaip kad buvo daug kartų sakyta, geležinkeliai yra viena iš saugiausių transporto rūšių vis tik tai. Taip pat svarbu prisiminti, kad mes šiuo metu e, svarstome e, peržiūr, peržiūrėtus e, geležinkelio teisės, aktų, teisės aktus, pirmąjį geležinkelių paketą. Geležinkelių valdymo sistema Europoje buvo taip sukurta, kad būtų užtikrintas geležinkelių tarpusavio saveikumas ir tai yra gera e, sistema, yra rimti saugumo elementai įdėkti, tačiau saugumas išlieka valstybių narių atsakomybės dalykas. Jos pasirenka, kokią sistemą naudoti. E, bet e, Mes e, greitai e, svarstysime atitinkamus konkrečius pro, e, projektus susijusius su geležinkelių eismo valdymo sistemomis ir labai daug geležinkelių naudos šią sistemą Europoje, įskaitant Belgiją. Tai yra sistema, kurioje yra užtikrinamas automatinis stabdymas. 85 procentai ten E, transporto projektams yra, e, projektuose yra skirta saugumui ir su ES pagalba mes galbūt padidinsime finansavimą transporto tinklams ir tai bus labai svarbu. Aišku, žmogiškasis veiksnys visuomet išlieka aktualus. E, vienas standartas. E, tai yra raudona šviesa reiškia, kad turi sustoti tas e, dalykas egzistuoja nuo 19 dar amžiaus. Ir ką be sakytume, nieko e, niekuomet neužtikrinsime šimto procentų saugumo, nes visuomet lieka žmogiškosios klaidos veiksnys ir e, atsakomybė čia yra labai svarbi, žmonių atsakomybė. Dar liberalizavimas ir viešosios paslaugos tai yra du skirtingi dalykai, niekas netrukdo valstybėms siūlyti geros kokybės viešųjų paslaugų liberalizacijos kontekste. Europos taisyklės leidžia tai, valstybės gali daryti tokius dalykus ir liberalizacija neatmeta geros kokybės viešųjų paslaugų tiekimo. Ačiū. Ačiū labai, diskusija šio klausimu baigta. Po penkių minučių pradėsime balsuoti.